Ir pirmasis balsavimo motyvų paaiškinimas jį pateiks ponas Freida. Freida. Mulțumesc, doamna președintă. Vreau să subliniez înainte de toate. Dėkoju, ponė pirmininkė. Norėjau tik tai labai trumpai pabrėžti, kad ponas Albertini nuveikė tikrai puikų darbą ir aš balsavau už šį e, projektą, nes manau, kad plėtra yra viena svarbiausių ES politikos ryčių ir norėčiau patikslinti, kad balsavau kitaip nei mano frakcija ir tai yra susijęs su keliais aspektais. Vienas iš jų yra Kosovo klausimas, aš manau, kitokios, aš esu kitos nuomonės negu e, didžioji dauguma Europos šalių ir dėl to aš balsavau kitaip nei frakcija e, dėl 17 pakeitimo 9 straipsnio. Kalbant apie 22 pakeitimą, 24 pakeitimą, ir dalį, ketvirtos dalies dešimtą punktą galiu pasakyti, kad aš manau, kad tikrai plėtra yra e, svarbus aspektas, tačiau taip pat manau, kad reikia atsižvelgti ir į kitą penkių šalių nuomonę. Tie, kas nori kalbėtis tarpusavėje, tegul išeina iš posėdžių salės. Kitas paaiškinimas. E, balsavimo motyvų ponė ministra Dekvyza. Dėkoju, ponė pirmininkė, socialdemokratų Ispanijos socialdemokratų balsavimo motyvas yra susijęs su e, tuo, kad Kosovas nepripažįstamas kaip nepriklausoma valstybė. E, ir Kosovo pareiškimas dėl nepriklausomybės. Toliau ponas Vaigel. Okay, uh, Tuomet ponas Stojanov. Да, тук съм. Благодаря, госпожо председател. Гласувах против... Dėkoju, ponia pirmininkė. Aš balsavau prieš plėtros strategiją, Ji pernelyg palanki, kai kalbama apie Turkijos pažangą įgyvendinant Kopenhagos kriterijus. Vos prieš šimtą metų Turkija įvykdė genocidą prieš kitą tautą. Šiandien ji vėl tą patį daro, politinis elitas tuo didžiuojasi. Prieš 20 metų Turkija rėmė teroristų organizacijas, eksportavo terorizmą ir iki dabar išlaiko artimus ryšius su teroristinėmis organizacijomis. Jeigu jums norisi turėti valstybę narę, kuri remia terorizmą, tvarkoj, bet aš balsavau prieš. Dėkoju, dabar ponas Takula. Ačiū pirmininkė, balsavau už šį pranešimą, bet šiame kontekste norėčiau iškelti labai svarbę problemą. Kaip Europos parlamentas, kaip Europos Sąjunga turime užtikrinti, kad būtų gerbiami Kopenhagos kriterijai. Tai taikytina visoms valstybėms narėms siekiančioms ES narystės. Žmogaus teisės, žodžio laisvė turi būti gerbiami. Šiandien aš taip pat balsavau už moterų teisės. Už tai, kad jos turėtų teisę gyventi be smurto, turime užtikrinti ir moterų, ir vaikų teisų pagarbą ir tai taikytina visoms šalims. Čia akcentuočiau Turkiją. Turkija privalo atlikti skubes reformas, kad pasirenktų ES narystiai. Nemanau, kad dar mums gyviems esant tai bus įmanoma padaryti. Bet kuriuo atveju Kopenhagos kriterijai turi būti taikomi. Dėkuoju ponui Takula. Paskutinis Dėl šio punkto ponas Kastler. Pone pirmininkė, gerbiami kolegos, aš taip pat balsavau prieš, nes manau, kad Turkija visų pirma turi atitikti visus kriterijus e, ir tik tada mes galėsime pateikti tokį teigiamą pareiškimą. Ir taip pat norėčiau pabrėžti, kad šiemet taip pat nebuvo padarytas, gala, padarytas galas e, ginčiui dėl sienų tarp Kipri, Kipro ir Turkijos. Ir kol kas Turkija neišvedė savo armijos iš Kipro. Ir, tai būtent šie, dėl šių motyvų aš balsavau prieš. Dėkoju ponui Kasel. Dabar e, pasiaiškinimo motyvai dėl rezoliucijos prieš smurtą prieš moteris. Ponas Hatsmarek. Panie przewodniczący, wstrzymałem się w głosowaniu nad tą rezolucją, mimo że. Panie pirmininkė, susilaikiau balsuodamas dėl šios rezoliucijos, nors e, ši problema ir labai svarbi. Tačiau mm, nesuprantu, kodėl uh, E, klausimai dėl smurto <clears throat> prieš moteris turėtų būti svarstami draugė su reprodukcinėmis teisėmis. Vakar girdėjome, kad katalikų bažnyčia buvo apkaltinta kaip viena iš labiausiai persekiojančių moteris institutų. E, nėra selektyvinių abortų, nėra e, moterų užmėtymo akmenimis. E, E, moteris nėra diskriminuojami, diskriminuojamos ir e, visi smurto pasireiškimai mano šalyje yra smerkiami ir valstybės, ir bažnyčios. Taigi, balsuodamas susilaikiau. Dėkoju, ponui Kačmarek. Dėkoju. Pirmininkė kolegos, sako ponas Moti, aš balsavau už rezoliuciją dėl smurto prieš moteris panaikinimo ir dariau tai 7 e, milijonų italų moterų vardu, kurios kiekvienais metais kenčia nuo vyrų smurto prieš jas. Galbūt e, turime pagundą manyti, kad e, šis reiškinys egzistuoja tik mūsų kultūroje, Tačiau taip nėra, jis egzistuoja visur. Ir dėja, kartais būtent pagyvenusios moterys daugiau nuo to kenčia, todėl neturėtume ir jų užmiršti. Čia kalbame juk ne vien tik tai apie fizinį smurtą, galime kalbėti apie kultūrinį smurtą, apie judėjimo laisvės apribojimą. Savame suprantama, kad moteris taip pat kenčia ir nuo to, kad smurtas naudojamas ir prieš jų vaikus. Labai tikiuosi, kad rezoliucija bus įgyvendinta ir praktikoje. Dėkoju, ponė Ek turi žodį dabar. Frau Kollegin Ek, Sie haben das Wort. Pone Ek, jums teikiamas žodis. Tak, Herr Talman. Vol... Labai ačiū, ponas pirmininkė. Smurtas prieš moteris yra labai gili problema tiek Europoje, tiek kitur, net Švedijoje, kur gyvena 9 e, milijonai gyventojų, 380 moterų kasdien kenčia nuo smurto. Ir moteris nuo 16 iki 64 e, beveik yra kiekviena patyrusi smurtą tiek moteris, tiek vyrai turėtų turėti tas pačias teisės. Ir matome iš to, kas vyksta Europoje, kad kova už lygės teisės yra dar nelaimėta. Aš norėčiau paraginti būsimą komisiją imtis savo pareigų šioje srityje, pateikti naujus pasiūlymus ir uh, imtis priemonių kovojant su smurtu prieš moteris. Dėkuoju dabar ponia Koratsa Bilt. Like vote... Ačiū, ponas pirmininkė. Aš noriu pasakyti, kad balsavau už šią rezoliuciją iš visos širdies, nes manau, kad mums reikia sutelkti pajėgas visoms frakcijoms, siekti bendrų tikslų, pasmerkti uh, E, informuoti ir kovoti su bet kokia smurto prieš moteris forma. Aš ypač daug galvoju apie moteris konfliktinėse situacijose regionuose, e, pavyzdžiui, Bosnijoje, Hercegovinoje ir e, taip pat Darfūre, pavyzdžiui. Dabar, mano nuomonė, turime nuostabę priemonę pereiti nuo žodžių prie darbų. Turime Stoholmo programą ir norėčiau padėkoti Švedijai kaip pirmininkaujančiai valstybei valstybei, kad įtraukė kovą su smurtu prieš moteris į Stoholmo programą. Manau, kad tai yra vienas iš prioritetų įgyvendinant Stoholmo programą. Dėkuoju, ponas pirmininkė. Dėkuoju, poniai Kovatsa Bilt. Dar vienas pasiaiškinimas dėl balsavimo motyvo. Kolega Sijopro paprašė žodžio tačiau norėčiau pas, priminti kolegoms, kad žodžio reikia paprašyti e, prieš, e, dar prieš prasidant šitai procedūrai, e, tačiau dabar pritaikysime išimti ir ponui Ciopro vis tik bus suteiktas žodis. Prašau. Ah, Ciro. Mr. Jean. Herr Kollege Ciro. Pone Ciopro, jums teikiamas žodis. Dziękuję panie przewodniczący. Chciałem podkreślić, że temat. Dėkuoju pirmininkė. Manau, kad smurto prieš moteris problema yra labai svarbi. Džiaugiuosi, kad Europos parlamentas nusprendė spręsti šį klausimą. Vienas dalykas yra ypatingai svarbus Kalbu apie agresyviausius, brutaliausius veiksmus prieš moteris. Deja, kai kurios Europos valstybės neteisingai ir ne visada reaguoja į tai teismuose. Teismų sprendimai labai dažnai yra pernelyg silpni, neproporcingai silpni, netitinka nusikaltimo dydžio. Todėl aš manau, kad turėtume susitelti būtent ties tais nusikaltimais, ypač ties smurtiniais nusikaltimais prieš uh, moteris. Tik tai tinkama bausmė uh, užtikrins, kad bylai pasibaigus nukentėjusioji gaus uh, satisfakciją. Damit sind die Stimmerklärungen von Gewalt gegen Frauen abgeschlossen. Wir kommen zu den Dabar baigiame pasiaiškinimus dėl balsavimo motyvų dėl smurto prieš moteris, o dabar kalbėsime apie politinį piratavimo prie Somalijos krantų klausimą. Norite pasakyti dėl darbo tvarkos, ponė Vaičiakovski? Panie Przewodniczący, ja chciałem złożyć wyjaśnienia do głosowania w kwestii. Pirmininkė, norėčiau pateikti balsavimo motyvus dėl uh, aplinkos be tabako dūmų. Trumpai, jeigu galėčiau. Pone kolega, taisyklės yra tokios, kad mes kalbame iš eilės apie kiekvieną temą iš eilės. Ir dabar kalbėjome apie smurtą prieš moteris, o dabar kalbėsime apie e, piratavimą prie Somalio krantų ir politinį šios problemos sprendimą. O paskui skelbsime kitas temas. Iš pradžių suteikiamas žodis ponui Bontes. Voorzitter, de Partij voor de Vrijheid heeft. Pone pirmininkė, Laisvės partija balsavo prieš rezoliucijos projektą dėl piratavimo prie, Soma, prie Somalio krantų ir norėčiau pasakyti kodėl. Todėl, kad mūsų partija mano, kad laivų apsauga e, prie Somalio krantų yra ne ES, o NATO užduotis. Europ, čia yra ne Europos reikalas, tai yra šimtaprocentinis NATO reikalas, bet to Laisvės partija mano, kad, kad tokiuose laivuose turėtų būti jūrų laiv... karino jūrų laivyno atstovai, e, kad būtų galima to jau pat užgesinti konfliktus ir išpolius. Dėkoju, sako pirmininkas. Tai buvo vienintelis pasiaiškinimas dėl balsavimo motyvo dėl šitos rezoliucijos. Dabar kita tema. Dabar rezoliucijos projektas dėl e, nerūkimo zonų. Iš pradžių steiksiu žodį poniai Zaborskai. Prašau. Eh, odporúčanie rady o Ačiū, ponė pirmininkė. Tarybos rekomendacija dėl aplinkos be tabako dūmų nubrėžia tam tikrus tikslus siekiant apginti piliečius nuo tabako dūmų. Tai atitinka ir e, Tarptautinės sveikatos organizacijos pagrindų konvenciją. Remiu tuos pasiūlymus, nes e, E, Rūkimas e, sukelia labai daug lygų tame tarpe širdies, kraujagislių, e, plaučių ir kitas lygas. Demografinės krizės metu ir imantis tam tikrų fertilizacijos metodų mes turime imtis papildomų priemonių mūsų vaikams nuo negatyvios e, rūkimo įtakos apginti. Mes taip pat turime galvoti, ką daryti su tabako pramonė, kuri bando užkirsti kelią tokiams priemonėms. Dėkuoju poniai Zavorskai, ponas Fos. Dėkoju, ponė pirmininkė. Norėčiau paminėti du aspektus, kalbant apie aplinką be tabako. Visų pirma, norėčiau pasakyti, kad aš balsavau už tai, kad valstybės narės e, gautų kompetenciją šioje srityje, nes man atrodo, kad mes turime prisiminti subsidiarumo principą ir E, nors aš pats esu už aplinką be tabako, tačiau aš manau, kad e, čia turėtume laikyti subsidiarumo žaidimo taisyklių ir tai turėtų būti valstybių narių reikalas. Kitas dalykas yra tai, kad mane papiktino tai, kad e, iš vienos pusės ES remia tabako augintojus. E, aš ne, to niekaip negaliu susijęti su reikalavimu atsisakyti rūkimo. Manau, kad mes turime būti nuoseklus tavo, savo politikoje ir e, jeigu mes kovojame prieš rūkimą, tai tuomet neturime remti tabako augintojų. Ačiū. Dėkoju kolegai Fos, dabar kolega Bliskava. Dėkoju, ponė pirmininkė gerbiami kolegos, e, CSU partijos e, atstovai nori praktiškų taisyklių, kurios gintų nuo rūkimo. Daugelie valstybių narių jau yra atitinkamos nuostatos dėl aplinkos be tabako, kitose valstybėse narėse dar bus įvestos tos nuostatos. Aš, kaip ir dauguma mano kolegų, nemanau, kad mes turėtume šias nuostatas nuleisti iš Briuselio. Manau, kad ES neturi kompetencijų šioje srityje, mes esame atsakingi tik už darbo e, apsaugą, už darbo saugą ir mes čia kalbame apie e, vaikų ir jaunimo apsaugą, nes tai yra pati jautriausia grupė ir manau, kad mes neturime apsiriboti tik tai darbo saugos taisyklėmis, o valstybės narės turi e, pačios priimti sprendimus dėl aplinkos be tabako. Už tai aš ir balsavau. Dėkuoju kolegai Weisgerber, dabar ponia Harkin. Pirmininkė, visų pirma pasakysiu, kad esu iš šalies, kur darbo vietoje draudžiame rūkyti. Aš tada dirbau um, Airijos parlamente ir paremiau tą draudimą. Tačiau čia, Europos parlamente, mūsų pozicija turėtų būti kitokia. Turime neužmiršti subsidiarumo principo. Reikia mums ginti darbuotojų sveikatą, bet teisės aktai šioje srityje jau yra. Pavyzdžiui, kai kalbama apie elektromagnetinį spinduliavimą ir apsaugą nuo jos. E, Taigi mes e, turime laikytis tam tikrų lygybės taisyklių. Mes e, vakar balsavome dėl nacionalinių parlamentų vaidmens e, ir pagal naująją Lisabonos sutartį, todėl turime būti nuoseklus. Ir dar vienas dalykas, aš turiu pasakyti, kad posėdžio pradžioje nedalyvavau, negalėjau balsuoti dėl savanoriško darbo dokumento ir noriu pasakyti, kad remiu šį dokumentą. Toliau žodis teikiamas kolegai Golniš. Pirmininkė, Mane šis balsavimo motyvų paaiškinimas labai e, sujaudino. Mano mama gimė Strasbūro tabako fabrike, kuris paskui buvo uždarytas praeitie, kai fabrikas buvo perimtas, žmonėms buvo pasakyta, kad jie nepraras darbo vietų, bet jūs galite e, suvokti, E, kad panašus susirūpinimas kyla kitose pramonės rytise dirbantiems žmonėms. E, galbūt kam, kils, kam nors kils klausimas, kodėl kovojama su rūkimu. Tai gali pakengti sveikatai, bet Prancūzijoje cigarečių ir šiaip nebegaminama. Strasbūro gamykla dingo, bet žmonės ir toliau rūko, cigaretės yra importuojamos. Taigi, todėl aš remiu tai, kad būtų nustatytos kainos Europos e, tabako gamintojams. Jeigu jau žmonės rūko, tegul rūko europietiškas cigaretės, o ne importuotas. Dabar ponas Vaičiakovskis. Dėkoju, pirmininkė. Dėkoju, kad leidote man pasisakyti. Aš visiškai pritariu visiems ES veiksmams dėl uh, kovos uh, už aplinką be dūmų. Man atrodo, kad be tabako dūmų. Man atrodo, kad neturėtume e, galvoti tik apie tai, kaip apri, apsiri, apriboti subsidijas tabako gamybai. Tabako gamyba nėra tiesiogiai susijusi su uh, rūkimu. Jeigu mes apribuojame subsidijas, tai tabako augintojai neteks pajamų, o rūkaliai rūkys importuotas cigaretės. Tai nieko nepakeis. E, tai tas pats, kas bandymas kovoti su alaus e, vartotojais jaunais Europoje, e, baudžiant tuos, kurie gamina alo. Aš noriu pasakyti, kad nėra ryšio tabako gamybos ir rūkimo. Ačiū ponui Vojcehovskijui. Dabar paskutinis rezoliucijos projektas dėl maisto saugos. Pone Zaborska yra vienintelė kalbėtoja šią temą. Dėkuoju, ponas pirmininkė. Maisto krizė nėra tik finansinė ir humanitarinė problema. Tai taip pat susijęs su taika ir saugumu pasaulyje. Aš paremiau rezoliuciją nors e, noras panaikinti badą planetoje ir tai, kaip to siekiama, turi tam tikrų trūkumų. Mes turime galvoti apie socialinius, ekonominius, kultūrinius e, aspektus, tačiau diskusija buvo paprasčiausiai techninė. E, ponas Žakas Odiu, vadovas taip pat nusivylė diskusijomis ir tuo, kad nedalyvavo pagrindinės vakarų šalys ir kad nebuvo priimta jokių konkrečių įsipareigojimų. Aš dažnai matau badą ir skurdą masinės žiniasklaidos priemonių tema ir nieko nedaroma, kad veiksmingai e, būtų ši problema išspręsta. Mes turime pademonstruoti atsakomybę ir padėti tiems, kam reikia mūsų pagalbos. Dėkoju, kolega. Tai yra paskutinis bal balsavimo motyvų paaiškinimas. Visiems linkiu gero apetito ir atsisveikinu iki 15 valandos.